Good morning. All the colleagues, welcome to the... Labas rytas, kolegos. Sveiki susirinkę į regionų plėtros komiteto posėdį. Norėčiau pasveikinti ponę Koriną Kretų, paskirtąją komisijos narę atsakingą už regionų plėtros politiką. Taip pat noriu pasveikinti poną Michael Lebrun, e, regionų komiteto pirmininką ir E, komisijos bei tarybos atstovus. Šis mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir mūsų klausytis gali ir Europos piliečiai, esantis ne Briuselėje. E, šio posėdžio įrašas taip pat bus patalpintas Europos parlamento svetainėje. Komisijos narių tvirtinimo gairės yra išdėstytos darbo tvarkos taisyklių 16 priedė. E, ten pasakyta, kad parlamentas e, įvertina kandidatus į komisijos narius į, atsižvelgdamas į jų kompetencijas, išmanimą, e, taip pat priskirta atsakomybės sritį ir komunikacijos gebėjimus. Paskirtoji komisijos narė atsakė į e, pirminę anketą, į užduotus klausimus ir to tie atsakymai yra išversti į visas oficialias Europos parlamento kalbas. Norėčiau pristatyti šiandienos posėdžio e, struktūrą pradžioje. Paskirtoji komisijos narė e, padarys įžanginį pareiškimą, kuris užtruks iki 15 minučių. Po to bus galimybė 45 e, komiteto nariams užduoti klausimus ir juos e, paskirtuoju komisijos narė atsakinės klausimas, atsakymas, klausimas, atsakymas e, pagrindu. Visų pirma, klausimus užduos pagrindinių frakcijų atstovaujimo komitete atstovai. Viena minutė skiriama klausimui, dvi minutės atsakymui, paskui viena minutė papildomam klausimui ir viena minutė atsakymui. Antrajame, klau... Antrajame raunde e, bus užduoti 38 klausimai, jiems skirta po 3 minutės, e, viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui. Paskui suteiksiu žodį ponui Lebrun regionų komiteto pirmininkai, kuris padarys trumpą pareiškimą posėdžio pabaigoje, ponė Korina Kretų, dar galės penkias minutės, turės penkias minutės išvadoms. Pasisakymui skirtas laikas padalintas bendrų sutarimų ir e, frakcijos susitarė dėl laiko paskirstimo frakcijoms. Klausimai nėra sugrupuoti pagal uh, E, klausimų pobūdį. Noriu prašyti visų užduodančių klausimus gerbti pasisakymui, laikytis pasisakymui skirto laiko. Jei nesilaikysite šių apribojimų, gali pritrūkti laiko kolegoms. Kaip ir plenarinėme posėdėje, matysite laikrodį, kuriame, e, rodys, kuriame matysite laiką. Yra vertimas visomis 24 kalbomis, bet prašykime visų kalbėtojų nekalbėti per greitai. Tikiuosi, kad po šio mano e, pristatymo procedūra yra aiški ir norėčiau pradėti diskusijas. Noriu suteikti žodį paskirtai komisijos nariai pasisakyti neilgiau nei 15 minučių. Po to bus e, klausimų atsakymų raundas. Prašau, ponia Kret.